So good afternoon, colleagues, and welcome back after the summer break. I think this is the first session of our uh, subcommittee on human rights. You have... Labą dieną, pradedame žmogaus teisų pakomitečio posėdį. Uh, turite darbo atvarkę prieš akis, gal galime ją patvirtinti. Pirmininkė pranešimų neturi, nes uh, Mm, Strasbūro sesijos tarp mūsų, nuo mūsų paskutinio posėdžio neįvyko. Tada skelbėme posėdžio protokolo tvirtinimą. E, kovo 22 dienos, birželio 8 ir birželio 21-22 dienų. E, turbūt visi peržiūrėjote protokolus ir turbūt niekas nevireštrauja, nebent atsirastų kas nors taiga. Pradedame nuo pirmojo klausimo darbo atvarkėje. E, delegacijos mūsų komiteto, e, kuri lankėsi Filipinuose Liepos e, pabaigoje, ataskaita, ponė Soraja Post yra čia. Taip pat delegacijoje buvo Adam Koša iš EPP, socialdemokratų atstovas, taip pat Viki Karsun iš mūsų komiteto. Iš parlamento pusės Nebuvo lengva suorganizuoti šį vizitą, nes Filipinų administracijai siuntėme laiškų, kad jie padėtų parengti vizitą, tačiau atsakymo negavome. Be to, Senato pirmininkui ir užsienio reikalų komiteto sekretoriui siuntėme laiškus apie savo vizitą, informuodami, tačiau atsakymų nesulaukime. Tad e, organizuoti darbą nebuvo sunku, bet vis tik pavyko E, nuvykti ir įvertinti sudėtingą Filipinų valstybės padėtį. E, Drua delegacija nusprendė, nepaisant e, šeimininkų pasivumo, vizitą toliau organizuoti, todėl buvo vizitas tikrai įdomus ir programa buvo labai įdomi. Turbūt visų pirma ir paprašysiu ponios Soraja atsiskaityti, papasakoti, kas vyko, tada kiti galės prisijungti. Uh, Jeigu dar kas norės pasakyti, jie taip pat galės. Taip pat matau, kad čia sėdi Filipinų ambasados atstovų. Jeigu norite, jūs galėsite pasisakyti. Prašyčiau nelgiau kaip po tris minutės kalbėti, nes tokia jau mūsų taisyklė, ponė Soraja Post. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, labai įdomu buvo. Ir aš turiu pasakyti, kad labai džiaugiausi būdama delegacijos vadovė E, mūsų sekretoriatas ir kolegos e, puikiai bendradarbiavo. Manau, kad mūsų delegacija pakankamų lygmenių atstovavo parlamentui Filipinuose. Kaip visi, kaip jūs jau sakėte, iš pradžių nebuvo lengva padovauti e, šiai delegacijai, bet uh, E, taupydami laiką, mes pradėjome dirbti dar pirmadienį 5 valandą ir ES delegacijos Filipinuose vadovas Matijas Lenks ir kiti ambasadoriai su mumis susitiko. Bendrai turime pasakyti, kad Matijas Lenks labai gerai padirbėjo ir per trijų dienų vizitą e, Dura delegacija susitiko su žmogaus, su pramonės uh, ministru, užimtumo ir darbo rinkos pirmininku, su senato pirmininku. Sustikom su senatorium Riza Hontiverus ir su arkivyskupu Sokratis. Be to sutikome su žmogaus teisų komisija, pilietinės visuomenės organizacijų atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis, žurnalistais, uh, E, internetiniais dienrašininkais, tarptautinių organizacijų veikiančių Filipinose vadovais, e, Junktinių tautų žmogaus teisų e, delegacijos atstovą, UNICEF ir kai kurių kitų organizacijų atstovais. Su visais pašnekovais kalbėdami sakėme tą patį. Mes norime surinkti informacijos apie tai, kas rūpi mums visiems ir pasikeisti nuomonėmis. Mes turime siekti geresnio padėties Filipinuose supratimo ir e, demonstruoti tai, kas mums aktualu. Delegacija su senatoriumi Delima taip pat susitiko. Šiuo metu jis yra areštuotas policijos areštinėje. Dvi valandas truko mūsų susitikimas. Be to susi... aplankėme narkomanų rehabilitacijos centrą, kurį įsteigė vyriausybė. Ir e, nepilnamečių nusikaltelių e, sulaikymo centre lankėmės. Pagrindinė tema mums visiems rūpinti buvo uh, mirties bausmės vykdymas be teismo už uh, su narkomanija susijusius nusikaltimus. Taip pat kalbėjome apie nebaučiamumą, nepriklausomo teismų mechanizmo stoką, smurtą prieš vaikus, įskaitant e, vaikų išnaudojimą ir kitas kai kurias temas. Delegacijos diskusijos buvo ilgos ir labai e, aršios, nes labai daug kalbėjome apie gausius mirties bausmės vykdymus be teismo. Taip pat kalbėjome apie tai, kad vaikams e, yra taikomos e, baudžiamosios nu, sankcijos. Kalbėjome apie karinio teisės išplėtimą, teisingumo sistemos pertvarkymą, žodžio laisvę, vaikų išnaudojimą priekybą SP plus ir buvusių komunistų ir kitų režimų elgesį su mažumomis. Delegacija pripažįsta, kad valstybėje yra labai daug rimtų iššūkių ir mes nuskatinome vyriausybės atstovus aktyviau nagrinėti su narkomanija susijusias bylas turi būti sukurtas nepriklausomas tyrimo mechanizmas, bet to ši tema turi būti įtraukta į nacionalinį stebėsinos mechanizmą, kad būtų sukurta nebaudžiabumo sistema. Be to mes skatinome administraciją e, toliau įgyvendinti visos valstybės masto reabilitacijos e, sistemą. E, kalbėjome apie tai, kad turi būti sutvarkyta nepilnamečių nusikaltelių bausmų sistema E, paramos sistema jiems turi būti sukurta ir kai sutikome su senatoriumi, kreipėmės į Filipinų valdžią, kad būtų garantuotas e, teisingas senatoriaus e, teismas ir senatorius turi būti, turėti teisę atlikti savo pareigas, įskaitant balsavimą senate. Kokie rezultatai? Svarbiausia, tai, kad užsienio reikalų sekretorius ponas Kaitan informavo mus, Europos parlamento narius, jog išsiųstas kvietimas ES dalyvauti Pietričių Azijos valstybės vadovų aukščiausio lygio susitikime. Mes buvome susitikę e, su užsienio reikalų e, sekretoriumi vakarieniai jo kvietimu. Kiek žinau, atsa, e, siunt kvietimas buvo išsiųstas, bet atsakymas nebuvo suteiktas tol, kol mes negryžome. E, Be to, reikia pasakyti, kad mūsų visas sulaukia labai didelio dėmesio žiniasklaidoje, nacionalinėje, net tarptautinėje, televizijoje, radijoje. Ir dabar stengiamės ir toliau stebėti Somato dėlimą e, būklę areštinėje. Atidžiai stebime, kaip įgyvendamas GDSP plus mechanizmas. Ir e, bus bandoma tai vertinti per parlamento sukurtą procesą ir e, ketiname remti piliečių veikimo partiją, veiksmų partiją, kuri yra mūsų tarsi e, socialdemokratų broliška partija. Taigi tiek aš ir galiu pasakyti, baigdama galiu pasakyti, kad e, mano nuomonė, tvirtų įsitikinimu būtų labai naudinga kitais metais dar kartą apsilankyti Filipinuose ir siekti tolesnio mūsų pasiektų rezultatų įgyvendinimo. Visi mūsų susitikimai buvo labai geri, bet aš manau, kad būtų verta grįžti dar kartą. Ačiū Soraja. Tik trumpai informuosiu. Iš ASEAN delegacijos atstovų girdėjau, kad kvietimas dalyvauti e, šiame aukščiausio lygio susitikime e, priimtas rugsėjo mėnesį jis turėtų vykti. Du kolegos yra kviečiami iš e, ASEAN delegacijos ir kiek žinau, jų dabar uh, rasta parlamento atstovė. Jūs sakėte, kad žiniasklaidoje susilaukite didelio dėmesio. Ar uh, galėjote patys suvokti, kaip jūsų E, vizitas buvo vertinamas. Parlamentas priima daug sprendimų skubos tvarka ir neretai tie sprendimai, tos rezoliucijos yra priimamos ne visai konstruktyviai. Ar šį kartą jūsų vizitas buvo vertintas pozityviai? Aš manau, kad viskas buvo pagrįsta faktais, nes e, davėme daug interviu. Aš stengiuosi patikrinti tai, ką pati esu sakiusi ir kas yra buvę parašyta. Ir galiu pasakyti, kad viskas buvo teisinga, todėl e, mumis nepasitikėti nebuvo pagrindo. Bet aišku, yra labai daug trolių ir labai daug socialiniai, ypač žiniasklaidoje, buvo skelbiama jų informacijos. Bet bendrai aš galiu pasakyti, kad žiniasklaidos mm, atspindys buvo geras. Dabar ponė Karson. Thank you. Ačiū. Pone pirmininkė, kolegos, kaip droa vizito Filipinuose dalyvė, noriu pirmiausia padėkoti mūsų sekretariatui už labai gerai e, suplanuotą ir sklandžiai suorganizuotą kelionę. Taip pat labai dėkoju mūsų šeimininkams Filipinuose už tai, kad taip svetingai ir maloniai mus priemė ES delegacija. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad pripažįstu, jo kartais mūsų Europos parlamento atstovų lankymasis uh, e, valstybėse ir kvestionavimas, kaip elgiamasi žmogaus teisėmis, gali atrodyti kaip priekabiavimas. Ir aš pripažįstu, uh, kad pirmininko Duerte ir Filipinų vyriausybės E, veikloje yra daug pažangių žingsnių, kovojant su nusikalstamumu ir bandant pagerinti filipiniečių gyvenimą. Aš kiek galėdamas tengiuosi e, pažvelgti į padėtį iš jų pozicijų. Ir dabar per vizitą Filipinuose tą buvo galima e, matyti. Klausiausi Filipinų vyriausybės atstovų, sustikome su nevyriausybinio organizacijų, žurnalistų, interneto dienraštininkų e, atstovais. Aš pati bandžiau susidaryti objektyvų, sąžiningą žmogaus teisų padėties Filipinuose vaizdą. Uh, Ir nepaisant prezidento kilnių norų kovoti su skurdu ir e, su narkotikais susijęs nusikaltimais, aš iš Filipinų grįžau su dideliu susirūpinimu dėl to, kokiais metodais yra šie, siekiama šių tikslų. Mes žinome, kad daugiau negu 7 tūkstančiai žmonių e, žuvo kovojant su narkomanija susijusiais nusikaltimais. Ir pirmiausia, tai yra žmonės iš skurdžių regionų. E, juos e, nužudo, nušauna policininkai, tie žmonės yra kartais net neidentifikuojami. Kai tokie dalykai vyksta, reikia reikšti susirūpinimą. Taip pat sužinojome, kad nusikalstamas minimalus amžius buvo sumažintas nuo 15 iki 9 metų. 9 metų vaikai jau gali būti baudžiami. Tai e, kelia rimtą susirūpinimą. Ir dabar jau vyriausybė galvoja, kad reikia atkurti e, mirties bausmę. Tai turime, dėl to turime susirūpinti. Filipinai, mano nuomonė, ne visai teisinga linkme eina žmogaus teisų požiūriu. Mes visi turime stebėti Filipinus atidžiai. Ir mano nuomonė, DROA komitete dabartiniu laikotarpiu turėtume apie tai padiskutuoti. Jeigu sutiksime, suprasime visi, kad Filipinai netenkina įsipareigojimų žmogaus teisų srityje, turime nuspręsti, ką veiktis, kokiu, veikti, kokiu priemonėm. Vis tiek aš noriu pasakyti ačiū. Kelsin. No. Ačiū labai. Dabar žodis ponė Veržėko. Dėkoju. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, nes negirdėjau pasisakymo pradžios, kai kalbėjo kolegė. Situacija dėl to šiek tiek delikati. Norėjau paklausti, ar užmesgėt kontaktus su pilietinės visuomenės organizacijų atstovais, nes e, pilietinė visuomenė veikia, jį pakankamai aktyviai lyginant su kitomis šalimis. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tokią vieną aktualiją. Galbūt matėte nesenus uh, uh, prezidento pareiškimus dėl Prancūzijos teisingumo sistemos. E, jis minėjo, kad ta sistema yra pernelik skubota, kad nevagali pateikti, patekti į kalėjimą be teismo labai ilgam laikui ir taip toliau ir panašiai, kad gali būti kalintas iki gyvos galvos. Na, aš kritiškai vertinu savo šalies teisinę sistemą. Uh, bet manau, kad šito, iš tokius pareiškimus reikia reaguoti, nes jie absoliučiai netitinka realybės. E, Prancūzijos teisingumo sistem, ap, sistema buvo pateikta tokia keista informacija. E, prancūzų kilmės pilietė būtent ir e, pareiškė susirūpinimą dėl jungtinėse tautose, jie yra prancūzai, pareiškė dėl situacijos Filipinuose, dėl vieno iš jaunuolių, uh, E, nuteisimo. Ir būtent dėl to Prancūzijos teismų sistema susilaukė tokios kritikos iš prezidento. Aš nemačiau, kad ES vadovai reaguotų kaip nors, reikėtų bent jau jungtinių tautų organizacijos specialiai atstovę, reikėtų apginti šiuo atveju, nes šį kartą puolama tiesiogiai ji pranešėja jungtinių tautų. Tad manau, kad turėtume būti labai budrus ir tinkamai reaguoti. Tai štai, tiek norėjau pasakyti šioje diskusijoje, ponė pirmininkė, dėkoju. Maybe Soraya? Soraya gal kam pridurtų? Uh, taip, kaip ir sakiau, vyko susitikimas su uh, blogo autoriais, žurnalistais, taip pat nevyriausybinio organizacijų atstovais. Ir be abejo, mums e, susirūpinimą keliantis klausimai yra aktualūs ir jiems. Mes laikomės panašios pozicijos, kalbant apie žudynio eskalavimą. Uh, apie minimalaus e, nu, nusikaltelių amžiaus mažinimą ir tai, kad dabar būčiamojo atsakomybėm bus patraukiami vaikai. Tad jie išsakė savo abejonės ir aš taip pat minėjau, kad labai svarbu e, vykdyti tolesnius veiksmus, sėkti situaciją, kalbant apie šią misiją. Be to, po to, kai mes išvykome, Buvo paskleista žinia, jog ir Frederika Mogherini ketina vykti į Filipinus, ar netgi jau juose lankėsi, tad būtų įdomu išgirsti, kokie tos kelionės rezultatai. Taip, kolega tikrai e, yra drasus, e, tačiau nemažai e, žmonių, su kuriais bendravome, buvo pasakyta, kad jų šalies prezidentas galbūt ne visada turi minėti tai, ką sako. Ir nereikėtų visko, visko mauti ant to paties kurpalio, reikėtų pasižiūrėti situaciją atidžiau. Buvo kalbėta ir apie nacijų Vokietijos pavyzdį, e, apie tai, kad e, jie nužudė milijonus žydų. Na, o dabar čia kalbame apie narkomanų žudinės. Tad, taip suprantu, kad buvo įvairiausių pasisakymų, kurie buvo netinkami. Aš pati dabar turiu atsiprašyti, turiu išvykti į Libę. Uh, posėdį. Pirmininkė, tik norėčiau patikslinti, Vokietijos nacijai nužudė 6 milijonus žydų, ne 3. Taip, žinau, tai žinau, tačiau būtent 3 milijonai buvo pacituoti. Pirmininkė, Dar trumpai norėčiau kai ką pridurti. Junktinių tautų ambasadorius į Ženevas pas mus atvyks šiandieną. Jis atstovauja žmogaus teisų tarybą. Ir manau, kad galbūt apie žmogaus teisų klausimus būtų galima ir tada pakalbėti, padiskutuoti apie tai, mm, kada būtų galima vėl įtraukti Filipinų klausimą į žmogaus teisų tarybos darbo tvarkę. Na ir be abejo svarbu pasinaudoti visais tais patarimais susijusiais su tuo, kaip būtų galima toliau sekti situaciją Filipinuose. Ar Europos išorės veiksmų tarnyba norėtų tarti žodį Ne, panašu, kad ne. Taip, kalbėsiu trumpai. Kaip tik vyksta GSP plus misija šiuo metu. Ir tai yra, tai yra toks pozityvus dalykas, kurio galima pasidžiaugti. Džiaugu, kad e, Filipinai priima. Uh, tokius pasiūlymus ir pavyksta tai bendradarbiauti, tad užmesgamas toks dialogas su Filipinais, bandama nukreipti juos tinkamą linkme, kalbant apie žmogaus teisų klausimus. Dėkoju. Ačiū. Ar ambasados, Filipino ambasados atstovai norėtų trumpai pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, dar norėčiau kai ką pridurti. Elendin Jėger e, dar norėtų tarti žodį. Taip, Dėkoju, ponė pirmininkė, tik norėčiau pasakyti, kad e, Filipinai e, be abejo vertina DRO komiteto organizuotą vizitą, kuriam vadovavo Saraja Paus. Vizitas vyko praėjusiu metu, atsiprašau, šių metų Liepos mėnesį. Ir Džiaugiamės delegacijos vizitu, manome, kad tai buvo puikiai galimybė e, žmogaus teisų komitetui e, tiesiogiai aptarti jiems aktualius klausimus su aukščiausiais Filipinų pareigūnais. Pane Soraja minėjau, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministrą, su kuriuo buvo diskutuota, taip pat buvo susitikta ir su e, Filipinų senato pirmininku. Tai yra vienas iš dviejų pagrindinių mūsų teisėkuros kertinių akmenų. Na ir kalbant apie vykusias diskusijas, Turiu pasakyti, kad Filipinai, kurie turi trys e, vyriausybės e, šakas ir stengiasi išlaikyti skaidrumą, atvirumą visuomeniai, laikytis teisės viršinybės principų, bandome užtikrinti žmogaus e, teisų laikymasi. Dabar dėl minimalaus baudžiamojo amžiaus sumažinimo, tai buvo šiandieną minėta ir Druo delegacija buvo susitikusi su senato pirmininku Tad laikomės nuomonės, kad mūsų pareigūnai Maniloje tikrai pasižymėjo jums rūpimus klausimus, atkreipė į juos dėmesį. Ir tik norėčiau pasakyti, kad tie pasiūlymai yra tik dalis priemonių, kurios šiuo metu yra svarstomos, kalbant apie e, neteisėtą prekybą narkotikais. Tie pasiūlymai dar tik svarstomi, jie galbūt taps e, teisės aktų dalimi, tačiau kol kas tai nėra dar padaryta. Taip pat buvo kalbėta apie neteisėtą narkotikų verslą ir prieš jį nukreiptas kampanijas bei susijusius smurto protrukius. Na taip, e, tai nėra smagu, tačiau aukščiausi mūsų pareigūnai taip pat patvirtino, kad e, mūsų vyriausybė laikosi tam tikros politikos, buvo minėti tam tikri skaičiai taip pat šiandieną, tačiau norėčiau juos patikslinti iš daugiau nei 68 tūkstančių operacijų, kurios buvo atliktos kovojant su neteisėta prekyba narkotikais. Mūsų turimi pareigūnų skaičiai rodo štai ką. Per ją žuvo daugiau nei 3 tūkstančiai e, žmonių nuo 16-17 metų Liepos. Tačiau užsienio reikalų ministras kartoja, kad kiekviena mirtis be abejo yra beprasmė mirtis, ji yra nereikalinga ir tad tikrai vyriausybė tuo nesidžiaugia ir ne, ne, nėra patenkinta tuo, kad e, tokios yra pasiekmes. Vis dėlto teisėkuros operacijos, kurios vykdomas yra teisėtos ir kartais tiesiog jų pasiekmes būna ne visai lauktos. Ačiū labai. Galiu pritarti tam, ką sakėte pačioje pradžioje. E, Filipinų vyriausybė daugumoje tarptautinio forumo E, jau kurį laiką iš ties netgi buvo pirmaujanti šalis, kuri iškeldavo žmogaus teisų klausimus. Ir ačiū už jūsų pateiktus paaiškinimus e, e, susijusius su baudžiamosios atsakomybės amžiaus mažinimu. Na, man atrodo, Galbūt tai šiek tiek prieštarautų tam, ką Filipinų vyriausybė ir lyderiai bandė daryti praeitįje, ir tai ne visai atitiktų jų ankstesnę poziciją, tačiau be abejo galime tęsti diskusijas ir tiek ir DRO komitete, tiek ir kitose parlamento komitetuose. Mes atidžiai sekame situaciją Filipinuose. Ir labai svarbu yra žmogaus teisų pažydimo klausimai. Ir manau, kad ateityje taip pat galbūt skubos tvarka galėsime tos klausimus aptarinėti ar kažkokiu kitų būdų įtraukti savo darbo tvarkę. Ačiū. Galime e, baigti šio klausimo skirto Filipinams aptarimą. O kitas darbo tvarkės punktas - tai diskusijos su e, ambasadoriu Sorensenu. Jis yra e, ES delegacijos Junktinių tautų biure ir kitose Ženevoje esančios tarptautinės organizacijose e, atstovas. Ir Ir būtent ponas Sorensenas e, prašė, e, kad tie, kurie nėra įgalioti dalyvauti uždarame postėdėje, išeitų iš salės. Toks buvo mūsų svečio pagidavimas.